Voilà, merci pour vos interventions et donc, euh, comme il se... Labai ačiū visiems už komentarus, o dabar iš karto pradėsime kitas, daugiau techninio pobūdžio diskusijas skirtas subsidiarumo principo gynimui. Diskusijas pradės ponas Mario Borgetso savo pranešimu trukstančių keturias minutės. Dėkuoju. Mano ED frakcijos pozicija yra labai aiški. Šiuo žodiniu klausimu e, norime paprieštarauti Europos žmogaus teisų teismo sprendimui, kuriame sakoma, kad Italijos e, mokyklų klasėse kabinamas nukryžiuotasis yra žmogaus teisų pažeidimas čia išvelgiame esminio, tai yra subsidiarumo principo pažeidimą. Šis principas yra tarsi valstybių narių piliečių teisų garantas. Ir neįsivaizduojama, kad tokia ES, kurią mes remiame, nesilaikytų subsidiarumo principo. Taigi norėjau pradėti nuo bendro pobūdžio komentaro. Savame suprantama, reikia pažvelgti į šio e, teismo sprendimo esmę. Laisvės esmė ir e, laisvo pasirinkimo principas čia nekvestionuojamas. Tačiau jeigu e, klasėje kabėjęs nukryžiuotasis yra nukabinamas, ta klasė jokių būdų netampa labiau pasaulietiška, ji tampa tiesiog tuštesnė. E, ten atsiranda vakumas, kurį gali užpildyti blogi dalykai. Formuojasi uh, kultūrinės savižudybės kultūra Europoje, o Europos parlamentas turėtų ginti laisvės viziją. Uh, Na, o pastarieji teismo sprendimai tarsi eina prieš tokį tikslą. E, toks teismo sprendimas tarsi verčia mūsų piliečius gyventi Strasbūro e, formuojamoje erdvėje. Juk ne to siekiame užtikrindami e, tikėjimo laisvę. Tikroji laisvė čia pamirštama Juk e, svarbiausia nustatyti teisę į e, bet kokią e, religiją ar tikėjimą. Tuo tarpu čia kalbame ne apie kažkokius abstrakčius e, siekius. Juk e, nukryžiuotojo kaip simbolio naudojimas e, E, ne tik tai įrodo priklausimą tam tikrai e, religiniai grupiai, bet tai yra visuotinę žinę išsakantis simbolis, tai yra vienybės, brolybės simbolis. Krikščioniškų požiūrių vertinant e, kryžiaus, nukryžiuotojo reikšmė yra e, vienareikšmiška. Na, o šis teismo sprendimas kertasi su tradiciniais įsitikinimais ir tarsi verčia visus mąstyti vienodai. Tai uh, prieštarauja bendrijos vertybėms. Atrodo, jog mes bandome nutolinti Europos piliečius E, nuo bet kokio dvasingumo, atitraukti juos nuo pasirinkimo laisvės. Na, o tiesioginis kryžiaus kaip visuotinio simbolio susijimas su viena e, religijos kryptimi nėra teisingas požiūris. ES, kaip sakiau, turėtų apsaugoti piliečių įsitikinimus ir jų naudojamus simbolius kryžius kaip toks ir yra visuotinis simbolis. Reikėtų nežiūrėti labai saurai į šio simbolio atsiradimą, reikėtų e, plačiau pasižiūrėti į Europą ir jos praeitį. Taigi leiskime savo piliečiams e, išsaugoti ir garbinti tuos simbolius, kurie yra Europos vertybių išraiška. Taigi apginkime subsidiarumo principą, kas yra sąjungos pagrindas. Ir būtent šį klausimą reikėjo nagrinėti iš subsidiarumo principo pusės. Tai, ponė pirmininkė, mus gražina prie pamatinių klausimų, kas yra tikėjimo laisvė, kas yra išaiškos laisvė Europoje. Ir aš manau, kad Strasbūro teismas turėtų iš šios klausimus pasižiūrėti plačiau. Na, o Italijos mokyklos ir toliau turėtų išsaugoti teisę naudoti nukryžiuotojų simboliačių. Ačiū, supratau jūsų pasisakymo esmę. Dabar žodis ponui Kančijan dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Lapkričio trečią dieną Europos žmogaus teisų teismas pripažino tam tikrų Italijos atstovų poziciją, kad iš mokyklų klasių turi būti pašalintas nukryžiuotas. Tas pats buvo padaryta ir Prancūzijoje. Ir nors galbūt ir būtų galima sieti kryžių su tam tikra religija, tačiau jis yra susijęs su daug platesniu dalyku nei religija. Reikia atsižvelgti į tautos kultūrinį, kultūrinę tapatybę. Jeigu pagalvotume apie tam tikrus šio klausimo laiko aspektus, gali būti, kad Strasbūro teismas surenks naujų išpolių prieš katalikus. Gali būti išpolių prieš mūsų visuomenių kultūrinę meninę raišką. Europos Sąjungos vėliava taip pat gali būti siejama su mergelės Marijos vaizdavimu. Mūsų pasaulietinė sistema turi būti grindžiama subsidiarumo principu, nes kaip ir aš anksčiau sakiau, kaip sakė ponas Burgecijo, priešingų atveju susidarys e, tam tikras vertybių vakumas. Kalbu apie tokias vertybės kaip sambuvis, lygybė, laisvė. Visa tai yra kryžiaus simbolio esmė. Taigi teismas priemė sprendimą dėl tų vertybių. Simbolių, kurie yra žinomi ir pripažįstami žmonių naudojimas, yra žmonių laisvės išraiška. Rytoj bus teikiama Sakharovo premija, ji simbolizuoja minties laisvę. Tokiu principu turi būti grindžiamos ir mūsų institucijos. Aš jau dabar suteiksiu žodį ponui Mario Mauro dviems minutėms. Net pirmininkas atsiprašo pirmiausia žodis komisijos nariui. Pirmininkė, buvau pasirengęs išklausyti, ką pasakys ponas Mauro, bet jis kalbės po manęs. Man teks laikytis tam tikrų taisyklių, atsižvelgti į tam tikras teisės. Žinoma, komisija pritarė, remia minties laisvės principus, apie tai kalbama ir žmogaus teisų konvencijoje, ir Europos žmogaus teisų hartijoje. Tačiau Europos komisija gali veikti tik įgyvendindama ES teisės aktus. O kalbant apie nacionalinius teisės aktus, kurie reglamentuoja religinių simbolių naudojimą valstybiniuose pastatuose, tai jau yra valstybių narių kompetencija. Subsidiarumo principas yra taikomas visoje Europos Sąjungoje. Taigi, tačiau subsidiarumo principas netaikomas, kai yra įgyvendinamas uh, žmogaus teisų teismo sprendimas. Tai yra tarptautinės jurisdikcijos dalykas ir tuo yra siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos žmogaus teisų konvencijos. Ir žinoma, čia remiamas Europos tarybos atliktų darbų. Teismo sprendimų įgyvendinimas yra privalomas visoms šalims, kurios yra pasirašiusios e, e, Europos žmogaus teisų konvenciją. Ir pagal tą konvenciją Italija per, per tris mėnesius turi teisę kreiptis į teismą. ir spaudoje skaitėme, kad Italija gali pasinaudoti tokią galimybę. Taigi čia mes nekalbame apie ES teisės aktus. Šis sprendimas yra susijęs su vienos valstybės narės vidaus tvarka. Taigi aš negaliu kalbėti Europos žmogaus teisų teismo vardu. Šis teismas priėmė sprendimą ir aš suprantu, kad tas sprendimas kelia problemų. Taigi toks būtų mano nuoširdus ir atviras atsakymas po to, kai išklausiau, kas buvo pasakyta. Ačiū dabar žodis ponui Mauro. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė ir labai norėčiau padėkoti ponui Baro už labai aiškius komentarus kuriais norėta pasakyti, kad valstybė narė taip pat turi savo sprendimą. Esu įsitikinęs, kad mūsų institucijos turi būti pasaulietiškos. Esu įsitikinęs, kad politika negali išspręsti problemų. Kita vertus, politinėms problemoms sprendimo nerasime, pradėdami religinius karus. Iš tikrųjų, Kasgi būtų, jeigu mes pir, nu, tikrai paklustumėme Strasbūrė priimtam sprendimui. Įsivaizduokime, kad Italijos e, klasės lėktuve kryžių e, ar kitur, kur buvo kryžiai, jų nebeliktų. Na kaip, gal tada, kaipgi tada su Švedijos ar Suomijos vėliavomis, su Slovakijos vėliavomis, pagaliau Maltos vėliavomis, Danijos vėliavomis, Graikijos vėliavomis, net jungtinės karalystės, čiagi net trys kryžiai, draugai. Yra priežasčių, E, dėl kurių e, kryžiai atsidūrė vėliavose. E, iš tikrųjų, juk mokyklos klasė yra nekultūrinė vieta, švietimo vieta, bet kryžių yra ir kitur. Ir Man atrodo, kad reikia rasti sprendimų, kurie patenkintų ir gerbtų tautų ir žmonių požiūrius ir pagaliau religijos laisvę. Ir žinoma, mūsų institucijos turi būti pasaulietinės, bet jos turėtų taikyti neprecedentų teisę, bet suprastų atskirų žmonių jausmus. O dabar perduodu žodį ponui Lopės Agila. Ačiū. Europos parlamento narys, teisininkas ir aš suprantu bendrus jausmus, kuriuos jaučia labai daug piliečių. Piliečiai savo požiūrį e, turi Ir žinome, kad mes kalbame dabar apie Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, tai ne Europos Sąjungos teismas, tai yra institucija, kuri tiesiog veikia Europos Sąjungos ribose, bet tai visiškai kita institucija, kuri užsieima žmogaus teisėmis ir demokratiją. Kalbame apie teismo sprendimą ir joks mūsų parlamento sprendimas negali panaikinti sprendimo, kurį priėmė teismas. Be to, Europos žmogaus teisų teismas yra gerbiamas už tai, jog gina religijų laisvę ir religijų įvairovę. Yra ir bendros vertybės ir religija yra demokratijos išraiška taip pat. Jeigu paskaitytumėte sprendimą, jūs rastumėte labai aišku teisinį paaiškinimą. Ir sprendimas priimtas vieningai. Ir mes čia turime reikalą su labai gerą reputaciją turinčią instituciją, kuris sėkmingai veikia 60 metų. Nepamirškime, kad visi Europos žmogaus teisų teismo sprendimai negali priversti šalies pakeisti sprendimus, e, teisės aktus, bet turi priimti atitinkamus sprendimus, kurie galėtų užtikrinti sprendimo vykdymą. Tai gali, žinoma, būti ir teisės aktų keitimas. Ir e, iš tikrųjų, aš nematau, dėl ko turėtų susirūpinti valstybės narės. Ir e, yra konkretus labai sprendimas ir jau ne viena šalis neturėtų, ten Italija ar kitos šalis neturėtų susijaudinti, Žinoma, reikia laikytis bendrų taisyklių. Jūs čia kalbate apie subsidiarumą. Čia yra ne Europos Sąjunga, aš jau sakiau, o subsidiarumo principas yra Europos Sąjungos principas. Žinoma, gal galima būtų tik kalbėti apie balsavimo uh, atidėjimą. Ir vienintelis dalykas, ką mes galime padaryti ir Europos parlamentui per dabar nagrinėjant šitą temą, ir aš manau, kad tai teisėta diskusija, vis dėlto mes neteisingai žiūrime į šitą klausimą ir aš manau, kad mes turėtume naudotis tik tai mums suteiktomis teisėmis. Dabar Sofija Velt. Man atrodo, kad diskusijos pats pavadinimas yra netikslus, todėl kad jame kalbame subsidiarumas. Subsidiarumas yra sprendimų prieimimas e, lygmenyje, kuris būtų artimiausias piliečiams ir atskiras pilietis yra svarbus savo rezoliucijose. Jūs kalbate apie tai, kad valstybės teisės yra aukštesnės už žmogaus teisės. Mes parlamente e, e, esame tam, kad galėtumėme apginti atskirų žmonių teisės. Jūs sakote, kad ne ES reikalas yra, tai palaukit, kodėl tada šitie klausimai yra tarp Kopenhagos kriterijų, kodėlgi mes reikalaujame, kad šalis kandidatės laikytųsi tų reikalavimų ir gerbtų žmogaus teisės. Pagaliau, kolegos, jeigu jūs sakote, kad Europos parlamentas nekompetentingas spręsti šios klausimus, tai atleiskit, kodėlgi mes tada kol, e, turime kom, pakankamai kompetencijos kalbėjote apie agurkų formą, aš manau, kad žmogaus teisės ir žmogaus teisų teismas priemės sprendimą yra labai svarbus. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad Europos Sąjunga laikytųsi žmogaus teisų konvencijos ir mes turime paklusti Strasbūro teismo sprendimui. Ponas Lopesa sakė, kad politikams nereikia kištis į teismo sprendimus, tegul teisėjai sprendžia mums patinka, nepatinka, gali patikti, gali nepatikti, bet į teismo darbą neturėtumėm tikti. Aš atstovauju ALDE. Mes manome, kad Europa turi būti visiems piliečiams. Mes tikime Europos įvairovę ir visi manome, kad e, kiekvienas turi turėti savo įsitikinimus, savo laisvę. Visi turi būti laisvi. Ne tik teismai, bet ir valstybės turi užtikrinti, kad būtų tokia aplinka aplinka, kad kiekvienas pilietis galėtų elgtis pagal savo įsitikinimus. Taip situacija yra labai rimta, jeigu kažkas kreipėsi į teismą. Kolegos, e, aš iš, mes atmetame EPP rezoliuciją. Dėkoju. Toliau žodis ponui Petrovski. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai. Istoriškai žinoma, jog Europos bendrijos steigėjai e, Konradas Adenaueris, e, Mone ir kiti kalbėjo ir apie krikščioniškus simbolius. Ir vienas e, iš simbolių, kabantis už prezidiumo, yra patvirtintas visų valstybių, kurios įsteigė Europos Sąjungą, na bet 12 žvaigždučių yra ir mergelės Marijos simbolis. E, jei jos yra vaizduojamos virš galvos, taigi turime nepamiršti, kad e, Strasbūro teismo teisėjai negali uždrausti naudoti kryžiaus nes šis e, teismo sprendimas kertasi su krikščioniškomis vertybėmis. Ar jums tai ne, taip netrodo? E, tokio sprendimo įgyvendinimas Europai gali atnešti tragediją, taigi reikėtų pakalbėti apie krikščioniškų vertybių svarbą Europai. Dėkoju toliau ponas Manfredas Weberis, dvi minutės. Dėkoju pirmiausia, dėkoju už šias diskusijas Kaip sakė ponas Lopės Aguilar, mes visi esame už tai atsakingi. E, esame politikai ir turime suprasti, kad daugelis Europos piliečių sunerime dėl šio Strasbūro teismo sprendimo ir mes turime aptarti santykius tarp valstybės ir e, religijos. Praeitie tai atnešė didelių konfliktų. E, dabar Europa nusprendė atskirti visuomenės gyvenimą nuo valstybės, tačiau Europoje esama įvairių modelių. Pavyzdžiui, Prancūzija yra labai aiškiai aiškiai a, pasaulinė valstybė. Na, o, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje karalienė yra ir anglikonų bažnyčios galva. Taigi reikia suvokti tų modelių skirtingumą ir pagal valstybėms suteiktą subsidiarumo teisę kiekviena valstybė gali eiti savo keliu. Tačiau nepamirškime ir bendrijos subsidiarumo, solidarumo ir laisvės vertybių. O krikščionybė e, buvo tarsi visų šių vertybių e, pirmtakė, nors aišku, kitose pasaulio vietose, pavyzdžiui, Kinijoje, jos principų nebūtų įmanoma pritaikyti. Taigi negalime versti visų laikytis tų pačių įsitikinimų. Didžiuojamės savo tikėjimo laisvę. Ji yra e, ji leidžia pasirinkti ir ateisto kelią. Tai taip pat yra teisė, visi turime galimybę pasirinkti tikėjimą. Mano regione, e, kur gyvena milijonas gyventojų, 80 procentų yra katalikai. Na, o ateistai turėtų būti gerbiami ir katalikai bei ateistai turėtų toleruoti vieni kitų įsitikinimus kad galėtų gyventi taikiai sambuvyje. Na, o krikščioniškų simbolių naudojimas e, turėtų būti toleruojamas visuomenėje ir tų religinių mažumų. Tai yra pagristas reikalavimas, bet reikalaudami tolerancijos patys turime būti tolerantiški kitų asmenų atžvilgių. Dėkoju, ponė Weber, toliau ponė Joana Sinsin. E, -Sin. Ačiū pirmininkė. E, Gerbimiai kolegos, Europos žmogaus teisų teismas teisingai konstatavo, kad nukryžiuotųjų e, naudojimas mokykloje pažeidžia kitų įsitikinimų moksleivių ir jų e, tėvų įsitikinimus ir teisė juos. E, nepamirškime e, žmogaus teisų konvencijos, kurios ir laikomasi šiuo sprendimu. Teismo sprendimas yra aiškus ir suprantamas. Bet kodėl e, dešinieji politikai bando eskaluoti neapykantą? Europos institucijų vaidmuo šio sprendimo akivaizdoje keičiasi. E, teismas nepriklauso ES institucijoms ir čia nukryžiuotojo kaip simbolio naudojimo mes negalime vertinti kaip subsidiarumo principo pažeidimo. E, kai kuriuose valstybėse bažnyčia nėra atskirta nuo valstybės. E, tai yra susijęs su vėlgi tikėjimo laisvė. E, šis teismo sprendimas gina kitų įsitikinimų teisę į kitokius įsitikinimus ir užtikrina galimybę netgi juos išpažįstantiems piliečiams gauti jų teisų apsaugą. Vis dėlto šis sprendimas skirtas tik tai labai um, nedideliai mokyklų teritorijai, e, taigi tik tai klasėms, bet niekas neužsipuola bažnyčios kaip tokios, niekas nereikalauja atsisakyti valstybinių vėliavų, kuriuose yra kryžiaus simbolis, niekas nereikalauja tokių simbolių panaikinti kitose vietose. Aš neįsivaizduoju, kaip e, tokius reikalavimus sutiktų, pavyzdžiui, Lenkijos piliečiai. E, gerai, kad piliečiai turi teisę į savo teisų apsaugą Strasbūro teisme ir aš kviečiu tai atsižvelgti. Ponas Kazin, dvi minutės. Pirmininkė, Europos žmogaus teisų teismo sprendimas sukėlė nerimo ne tik tikintiesiems, bet ir kitiems asmenims, kurie kryžių naudoja kaip vilties simbolį, kaip e, simbolį saugantį nuo skausmo ir baimės. Ir tai yra daroma daugelį amžių. Tas sprendimas yra gana keistas. Ar mums reikės keisti Raudonojo kryžiaus organizacijos pavadinimą, ar reikės nuimti kryžius Vatikane. kai bus anglikonų bažnyčioje, ar ten taip pat prireiks pasikeitimų. Šis sprendimas yra svarbus ir politinė, ir pilietinė prasme. Kalbame ne tik apie atskirų asmenų teisės arba teisę asmeniui demonstruoti savo tikėjimą, kalbame apie visų žmonių tikėjimą. Tradicijos, menas, žmonių kūrybiškumas per tūkstančius metų, ar jis nieko nereiškia? Minėjome subsidiarumo ir žmogaus teisų sąsają. Ji tikrai egzistuoja, tačiau tam tikri žmogaus teisų principai e, yra visuotiniai ir neginčiami ir jų negalima kvestionuoti. Teisės turi, atsiprašau, valstybės turi teisę taikyti savo įstatymus, spręsdamos šios klausimus ir reikia atsižvelgti į asmenų religinius ir kitokius įsitikinimus. Europos žmogaus teisų teismas yra pasakęs, kad mirties bausmės klausimas yra išimtinė valstybių narių kompetencija. Pagal Lisabonos sutartį mes turėsime laikytis Europos žmogaus teisų konvencijos ir vykdyti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet manau, reikėtų labai atsargiai vertinti tai, ką sako teismas. Jeigu toks, tokia subsranacionalinė struktūra kaip šis teismas pradės priminėti sprendimus, kurie prieštarauja žmonių norams, tai tikrai bus nukreipta prieš asmenų laisvę. Tikiuosi, kad daugelis narių balsuos prieš EPP rezoliuciją. Ačiū ponui Kazinį, dabar periname prie spontaniškų e, pasisakymų. Ponas Mikolasik paprašė žodžio. Viena minutė. Ačiū. Europos, Europos valstybių istorija labai glaudžiai siejasi su krikščionybė, ar mums tai patinka ar ne. E, net ir konstitucijose yra daromos nuorodos į krikščionybę. Net ir ES konstitucijoje, jos konstatuojamuose dalise kalbama apie Europos krikščionišką paveldą kaip e, visuotinių vertybių pagrindą. Šio laikinėje Europoje e, teisės yra užtikrinamos Europos žmogaus teisų hartija ir Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencija. Tos laisvės daugiausiai išplaukia iš valstybių narių konstitucinių mm, tradicijų, kurios yra bendros Europoje ir buvo plėtojamos daugelį mm, metų. Mm, manau, e, turime gerbti valstybių narių laisvės ir turime prieštarauti, palaikyti tas valstybės narės, kurios e, siekia išsaugoti savo krikščioniškas vertybės ir simbolius. Ir dar norėčiau pasakyti, kad nei žmogaus teisų hartijoje, nei e, konvencijoje nėra, nei sutartyje nėra išplečiamos ES teisės. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš pasiskolinau keli žodžius ir norėčiau pasakyti, kad kryžius ir nukryžiuotasis ant kryžiaus atspindi vertybės. Ir e, tai yra istorinės vertybės taip pat negalima paneigti teisių, demokratija grindžiama pagarba ir žmogaus teisėmis. Ir negalima to privoti ir taip. Subsidiarumo principą reikia gerbti ir visos institucijos ir visi teismai turi laikyti šio principo. Taip pat, žinoma, turime gerbti ir tikėjimo bei įsitikinimų tai, teisę ir laisvę. Yra šalių, kur kryžius yra tradicijos dalis ir aš manau, tai susiję su pagrindinėmis mūsų teisėmis. Tai yra vienas iš ramščių, ant kurio laikosi mūsų ir saugumas, ir teisingumas. Ačiū, ponia Virė, dabar papa Nikolau, prašau. Ačiū. Aš manau, kad teismas padarė klaidą, sakydamas, kad negalima klasėse kabinti kryžių. Ir aš manau, kad tai netiek teisinis, kiek kultūrinis dalykas. Aš manau, kad subsidiarumo principo reikia ir religinių simbolių naudojimas yra tradicijos reikalas, tai yra atskirų šalių istorijos reikalas, taip kaip ir vėliavos reikalas. Pavyzdžiui, e, Graikijoje klasėse yra krikščioniškų religinių simbolių, vien mes juos ten laikome dėl to, kad tai yra mūsų istorijos dalis. Ir tikrai, o žinot, mūsų musulmonai engė 400 metų. Pane Zabovska. Pirmininkė, komisijos nariai, aš norėčiau pakomentuoti tris dalykus. Šiandieną e, suprantame, kad jau baigėsi metai, artėja kalėdos. Antradienį praėjus 60 metų po karo šiandieną kalba ir susikūrus Europai jau kalbame apie tuos pačius dalykus. Ponas Perkėsijo paabejojo Strasbūro teismo sprendimu. Europos konvencija yra pažeidžiama, jeigu Italijai neleidžiama klasėse kabinti kryžių. Slovakijos parlamento sprendimas praeitą savaitę yra toks, kad Be krikščioniškosios praeities, be istorijos paveldo nėra valstybės ir man labai gaila, kad mes nesame pakankamai drąsūs, kad mūsų pagrindinės vertybės neatsidūrė Lisabono sutartyje. Pone Alamai. Ačiū. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kad mūsų yra labai mažai tų, kurie kalba apie kryžius čia. Mes kalbame apie subsidiarumą, kalbėdami apie kryžius. Taigi, išvada. Mes Europoje, kuri gėdėsi, savo krikščioniškųjų ištakų, savo istorijos. Goethe dar sakė, kad krikščionybė yra bendra Europos kalba. Europos parlamente yra 24 vartojamos kalbos. Tai kaip? Kaipgi taip, juk krikščionybė mus vienyje, ponė pirmininkė. Kodėl? Įvykus Šveicarijoje referendumui buvo prieita tokio sprendimo. O islamų, konf islamų konferencija ir e, pasmerkė Šveicarijos sprendimą o Šveicarija ne ES narė. Šiandieną mūsų pozicija yra, kad reikia išlaikyti neutralumą. Tai mes turėtumėme taip ir galvoti. Ačiū dabar, ponas Soho. Ačiū. protestantai, kurie negarbina e, nukryžiuoto kaip simbolio, galbūt e, norėtų išgirsti mano mintį. E, noriu pasakyti, kad esu iš regiono, kur didžioji gyventojų dauguma yra katalikai, mano vaikai eina į katalikišką mokyklą. Taigi turime atskirti įvairius simbolius bet manęs visiškai netrikdo tai, kad visuomenėje turime kitokių simbolių. Mano vaikai tai dėl to taip pat nepatiria jokios diskriminacijos. Turime suprasti, kad e, pas mus gyvuoja tradicija. E, tradicija ir toliau vaikus leisti į religinės mokyklas, bet tai yra viena iš tradicijų. Turime ieškoti priežasčių, kodėl tie, kas priešinasi tokioms priemonėms, vis garsiau išsako savo prieštaravimus. Aš jokių būdų mm, neprieštarauju e, tokiai kryžiaus naudojimo tradicijai ir pats naudojusi šiuo simboliu. Dėkuoju, na ir galiausia paskutinis e, kalbėsantis, paskutinė kalbėtoja. Per pastaru. Pone Dots. E, dažnai pastaraisiais metais kalbama apie religinę tradiciją kartais e, e, krikščioniškose ligoninėse siūloma melstis. E, esama įvairių atvejų, kai iškeliamos baudžiamosios ir kitokios bylos dėl religinių simbolių panaudojimo. Bet uh, bendruomenių rūmose prieš dvi savaitės buvo atmestas įstatymas dėl lygių religinių teisių. Na, o komisija savo Pastarojo nuomonė mano, kad e, Junktinė karalystė darbo teisėje turėtų apriboti tokią religinę laisvę. Manau, kad komisija elgėsi neteisingai. Reikia džiaugtis tuo, kad žmonės tiki ir jiems suteikti teisę savo tikėjimą išreikšti, o krikščionis reikia saugoti, o ne bausti. Dėkoju. O dabar žodis komisarui Baro. Prašom reaguokite į išsakytus komentarus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šalis, kuri man yra labiausia pažįstama, yra nukentėjusi nuo konfrontacijos šioje srityje. Ir asmeniškai vertinant, noriu išsakyti viltį, jog Europos parlamentas laikyti, laikysis neutralumo, tolerancijos ir pagarbos. Aišku, vienos šeimos laikosi krikščioniško tikėjimo, kitos galbūt jam nepritarė. Europą sudaro kultūriškai ir religinė prasme besiskiriančios bendruomenės ir aš manau, kad e, jų įsitikinimus reikia gerbti. Aš asmeniškai ir mano šalis nukentėjome nuo netolerancijos. Taigi aš manau, kad ją reikia ugdyti ir atvirai pasakysiu, kad net neįsivaizduoju, kodėl, kodėl šios diskusijos vyksta čia. Jos turėtų vykti Europos tarybos asamblėjose, nacionalinių parlamentų posėdžių metu. Būtent ten tinkamiausia vieta tokioms diskusijoms. Komisijos vardu esu priverstas pasakyti, kad nors komisijai labai brangus tikėjimo laisvės principas, ir mes e, ketiname priešintis bet kokioms diskriminacijoms apraiškoms, tačiau mes negalime imtis priemonių išeinančių už sutartyse numatytos teisinės sistemos ribų. Mes esame sutarties sergėtoje ir už tai negalime imtis priemonių, kurios nenumatytos bendrijos teisės aktuose. Turiu tai aiškiai Jums pasakyti komisija negali imtis jokių priemonių, te galime atkreipti dėmesį į vairias čia išsakytas pozicijas, tačiau negalime nei pateikti oficialios nuomonės šiuo klausimu, klausimu, kuris nėra reglamentuojamas bendrijos teisėje, nei uh, E, kažkaip e, įtakoti valstybių vidaus sąrangos ir nacionalinių teisės aktų. Dėkoju už diskusijas, kurios buvo įdomios, tačiau noriu pasiūlyti visiems dalyvavusiems diskusijose e, nesivelti į per didelės batalijas, tiesiog galbūt reikėtų paieškoti būdų, kaip Europos taryba galėtų imtis e, spręsti šį klausimą ir pateikti e, žmogaus teisų teismo sprendimo interpretaciją. Na, o komisija kaip sutarties argėtoje negali veltis į diskusijas. Uh, kurios priklauso e, Europos tarybos ir e, žmogaus teisų teismo kompetencijai. Atsiprašau visų, kad negaliu pateikti detalesnio atsakymo. E, pateikiu Jums tokį atsakymą, kokį galiu. Tiesiog noriu pasakyti, kad kiekvienas klausimas nusipelno nagrinėjimo atitinkamų lygmenių. Ačiū. Ačiū komisarui, tuo ir baigsime šias diskusijas pasakysiu, kad kita sesija bus rytoj, trečiadienį.